El señor presidente. Pirmininkas. Se reanuda la sesión. El... Pradedame e, posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolai pateikti. Ar kas nors norite pasakyti dėl jų? Jeigu ne, tai laikome, kad e, protokolai patvirtinti dabar. Pereikime prie pirmojo.